valstybės narės laikosi kitokių metodų. Jie net neįsivaizduoja, kad reikėtų klausti iš komisijos ir prašyti papraš, paaiškinimo kai kuriais techniniais klausimais ne darbo grupės rėmose. Joms tai atrodo neįmanoma. Ar jiems atrodo, kad komisija dirba Marse ar Menulyje? Aš sutinku, kad šios dokumentus reikėtų deramai peržiūrėti, bet aš norėčiau, kad valstybės narės pademonstruotų pastangų ir būtų lankstesnės šio dosie atžvilgiu. Jeigu mums su komisija pavyks išspręsti dvišalių pagrindų techninius klausimus, tai reikėtų kitoms pusėms atkreipti dėmesį politinius klausimus. Regis, kad ne visi suvokia, kad mūsų kadencija artėja į pabaigą. Ir tai turės atitinkamų pasiekmių. Jeigu mums nepavyks pirmo svarstymo metu e, šios kadencijos metu išspręsti šio klausimo, aš nenoriu nieko skubinti. Nenoriu, kad nukentėtų kokybė, bet norėčiau, kad pademonstruotume lankstumą judėti į priekį dėl lėtos pažangos taryboje parlamentui nėra prasmės e, skubėti ir laikytis tokio griežto tvarkaraščio. Todėl savo kolegoms siūliau atidėti pakeitimų teikimo terminą iki spalio 17 dienos 12 valandos. Nes tai visiems e, duos pakankamai laiko peržiūrėti pasiūlymo uh, turinį ir parengti gerus pakeitimus. Parlamentas tokiu būdu taip pat gaus įgaliojimus dar iki kalėdų. Žinoma, jeigu valstybės narės pademonstruos norą ir valią e, paskubėti su diskusijomis. Aš esu įsitikinusi, kad kolegos pritarė tokiam atidėjimui. Dabar pereisiu prie turinio. Šiandien norėčiau sutelkti dėmesį į du klausimus susijusius su įgyvendinimu, nes jie visuomet yra labai įdomus. Dėl mažų siuntų komisija siūlo, kad negalima muitiniai sulaikyti mažą siuntą, kai, ne tik kai ją importuoja ES komercinis subjektas, bet kai ir tokią siuntą importuoja paskiri asmenys. Idėja yra tokia, kad piliečiai neturėtų įsigyti suklastotų prekių internetu. Iš teisinės perspektyvos žiūrint, importuojamas produktas lieka pardavėjo nuosavybė tol, kol pasiekia pirkėją. Tai reiškia, kad kai produktas pereina muito, muitinios patikrinimą, tai pilietis įsigijęs produktą e, galės nemokėti už produktą arba gauti grįžtamą išmoką, bet praktiškai tai nebūtų įmanoma, nes galimybės gauti išmoką iš internetinės parduotuvės užsienyje įsisteigusios e, yra mažos. Aš suprantu, kad yra pasisakančių už ir prieš tokią taisyklę. Aš palaikau paskirus piliečius dėl to, kad jie galvoja, kad įsigyja tikrą produktą, bet, pavyzdžiui, moteris už 50 eurų įsigijo Louis Vuitton e, rankinę, ji turbūt puikiai suvokia, ką iš tiesų daro. Todėl aš šį klausimą išlaikiau kaip pagrindinį savo pranešimo projekte, bet man bus įdomu išgirsti ir jūsų nuomonės šiuo klausimu, kolegos. Viena problema man kyla dėl komisijos pasiūlymo ir aš manau, kad mes turėtume spręsti ją. Komisijos pasiūlyme nėra išskirti paraleliniai importai. Ir mano nuomonė tai kelia e, sunkumų. Paralelinis importas yra šiek tiek supaprastintas. Čia kalba eina apie importavimą produktų iš JAV į ES neprašant leidimo iš prekės ženklų turėtojo. Tokia praktika leidžia įmonėms nustatyti skirtingas kainas JAV ir Europoje. Kalbant apie komercinius sandorius tarp dviejų įmonių, suprantu, kaip veikia toks, tokia taisyklė. Tačiau ji nėra įgyvendinama, kai kalba eina apie individu, individų importą. Kaip pasakyti piliečiams, e, kad tikras produktas pasirodęs rinkoje bus siunčiamas į JAV, e, Europą ar Indiją? Galime žiūrėti į atskirus pavyzdžius. Žmogus iš Indijos prašo, kad produktas būtų atsiųstas į Europą ir vėliau jis yra sulaikomas, kadangi sakoma, kad suklastotas prekės ženklas. Mano nuomonė, tai nėra pagrysta ir aš apie tai kalbu savo pranešime. Kitas klausimas yra tranzitinės prekės kalba eina apie produktus, kurie nėra skirti Europos rinkai, bet kurie yra iš naujo pakraunami Europos oro uoste arba jūrų uoste ir yra siunčiami vėliau toliau. Komisija siūlo labai plačią taisyklę, suteikia muitinėms teisę imtis veiksmų dėl tokio pabudžio prekių. Vienas, vienintelis reikalavimas yra toks, kad galbūt yra suklastota prekių, prekės ženklas, kuris yra registruotas Europoje. Aš manau, kad tokia taisyklė yra pernelyg plataus pobūdžio. Gali būti, kad produktas yra siunčiamas iš Meksikos į Kiniją ir Amsterdame yra perkraunamas arba Paryžyje yra perkraunamas. Ir įmonė, kuri turėjo tą produktą Meksikoje, Kinijoje galėjo turėti tikrą prekės ženklą, bet ne Europoje. Ir tokiu atveju nemanau, kad galėtume kalbėti apie pažeidimą ar suklastojimą, bet apie kišimąsi į teisėtą sandorį. Todėl aš siūlau, kad Europos teisų turėtojas turėtų įrodyti, kad jis yra įregistravęs prekių ženklą tiek Europoje, tiek ir paskirties šalyje. Kritikai sakys, kad klastotojai gali deklaruoti neteisingą galutinės paskirties šalį. Aš manau, kad taip gali atsitikti, bet muitinės vykdymo reglamentas numato galimybę muitinių institucijoms imtis veiksmų tais atvejais, kai yra abejojama, ar gautinės paskirties šalis yra tinkamai nurodyta. Taigi šis klausimas ir kitame pranešime jau yra nagrinėjamas. Teisės reikalų komitetas, aišku, turi atsargiai svarstyti šį klausimą. Man proporcingumo principo laikymasis yra labai svarbus kišimasis į įmonės, kurios laikosi teisės aktų, nėra tinkamas būdas kovoti su klastojimu. Tuo labiau, kad galima pasirinkti labiau subalansuotus metodus. Žinoma, yra ir daugybė kitų klausimų, kuriuos aš svarstau savo pranešime. Jie yra susiję su procedūriniais ir instituciniais klausimais, taip pat su prekių ženklų klausimais. Aš pateikiau 44 pakeitimus direktyvai ir 70 pakeitimų reglamentui. Nemažai bet aš tikrai e, dabar nesileisiu į detalės visų šių pakeitimų. Vietoj to aš norėčiau, kad kolegos išsakytų savo nuomonę. Aš, e, žinoma, siūlysiu ir daugiau pakeitimų. Tiesiog man reikia daugiau laiko kai kuriems klausimams e, išsamiau panagrinėti, nes tvarkaraštis buvo labai griežtas. Ačiū labai ir laukiu jūsų pasisakymą. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pakomentuoti? We, we Keturios, atrodo, kad pradėjome kiek anksčiau, aš atsiprašau, aš ne viską girdėjau, bet e, išsakysiu savo komentarus, bet kokiu atveju. Uh, Taigi, kaip išsiaiškame, čia yra du svarbiausi politiniai elementai šio klausimo. Abu susiję su um, prekės ženklo įstatymų išplėtimu. Pirmas išplėtimas būtų apimti prekės tranzite. Čia, man atrodo, pranešėja labai išmintinga tokia mintį pasiūlė pasakyti, kad jeigu Europos prekės ženklo teisės turi būti išplėstos ir į muitinės e, zoną, tai aišku, turi įrodyti, kad tas prekės ženklas yra galiojantis paskirties šalyje, bet viskas yra protinga, bet aš pridurčiau, kad tai yra prekės ženklo teisų išplėtimas, tai aš kol kas negaliu pasakyti, kad tikrai jau taip įsipareigoju tokios laikytis pozicijos, nes visų pirma mm, norėsiu pasikalbėti su NVO, kurios užsijima vaistais ir taip toliau. Yra problemų šioje srityje buvę, pavyzdžiui, ir mano šalyje. Taip, gal ties to sustosiu. Toliau antras momentas yra komisijos bandymas išplėsti uh, Um, prekės ženklo naudojimą ir nekomertiniams paslaugoms. Pavyzdžiui, jeigu kažkas kažką nusiperka internetu iš neeuropinės pusės. Ypač, kai eina kalba apie vidaus rinkos komiteto darbą, bet gal ir visose komitetuose, uh, Mes labai daug kalbame apie tai, kaip svarbu yra elektroninė priekyba ir taip toliau. Mes norime padaryti viską, kad paskatintumėm tai. Mes nustatėme, kad pagrindinė problema elektroniniai priekybai plėstis, aišku, yra pasitikėjimo trūkumas. Taip pagal komisijos pasiūlymą, kas būtų, jeigu kažkas nusipirka visiškai teisėtą produktą iš kažkur, tai sakykime, iš kažkokios pusės Hongkongė ar kitur, um, atsidurs tokia situacija, kai tas produktas būtų konfiskuotas muitinės. Jeigu kažkas, uh, aišku, patyrė, patirs tokį atvejį, aišku, tas pirkėjas ar pirkėjas iš karto papasakos visiems draugam pažįstamėm ir, aišku, iš karto paslista informacija ir gausi um, priešingą poveikį elektroniniai priekybai um, per sienas. Tai pranešėja um, pasiūlė sušvelninti kažkiek tą komisijos pasiūlymo žalą, sakydama, kad tai turėtų būti taikoma tik tuo met, jei prekes yra uh, uh, suklastotos. Na, Mm, aišku, viskas eina komisijos pasiūlytą kryptimį, bet aš vis tik tai nesu tikras, nes vartotojas labai dažnai būtų uh, auka. Pavyzdžiui, pirkėja kažką užsisakė galvodama, kad tai yra tikras uh, produktas, tikra prekė ir paskui muitinė konfiskuoja. Tai um, pranešėjas sako, taip, teisingai, uh, pagrindinė prekės ženklo funkcija yra apsaugoti vartotoje. Tai yra m, mm, tikslas numeris vienas, bet aišku yra ir, ir papildomas uh, toks poveikis, kad uh, įmonės gauna atitinkamą naudą irgi, bet visų pirma yra vartotojas. Tai net jeigu ir būtų tokios nuostatos, tokia versija, kur tik tai mm, būtų taikoma taikoma tai padirbtoms prekiams, vis tiek tai, pa, tai padarytų žalos vartotojams, rizika būtų vartotojų. Taigi aš manau, kad tai netinkamas kelias. Tai m, mm, tokie būtų du gal tai esminiai politiniai momentai, kuriuos norėjau užsakyti. Toliau nežinau, ar pranešėja paminėjo tai, bet. Uh, agentūros pavadinimas, pavyzdžiui. Taip, mes visi sutinkame, kad tas pasiūlytas pavadinimas gan keistas, gal tai yra dėl to, kad trūko teisinio pagrindo tuomet, nebuvo viskas aišku, bet komisijos pasiūlymas dabar um, pakeisti tai į tą pavadinimą į prekė ženklų agitūrą, gal tai yra grež, geresnis pasiūlymas nei uh, pranešės pasiūlytas intelektinių teisių agentūra. Um, jeigu būtų intelektinės nuosavybės agentūra, tai tikrai labai klaidintų, nes uh, patentų klausimas tada iškiltų. Patentai yra intelektinės nusavybės labai didelė dalis, tikrai klaidintų tai. Tai aš tikrai pasisakyčiau už komisijos pasiūlymą labai smarkiai. Na ir paskutinis momentas. Komisija. Ne, gal porą paskutinių pastabų. Dėl pinigų. Aš manau, kad pinigai, tas perviršis, kuris yra generuojamas, turėtų grįžti į bendrijos biudžetą kaip išteklis. Juk e, tai e, e, es agentūra, taip viskas turi veikti. Uh, E, agentūros, kai joms reikia pinigų, jos gauna jų iš ES, tai man atrodo visiškai normalu būtų, kad jeigu agentūra sukauptų kažkokio tai pertekliaus lėšų, tai tas turėtų grįžti į biudžetą. Tai būtų normalu, protinga, nereikėtų valgti tų pinigų elegantėje kažkokiem tai projektam, kokie jie bebūtų agentūros sugalvoti. Man atrodo, tai nebūtų išmintingas elgesys su pinigais. Uh, Ir mm, šiame kontekste taip pat dar norėčiau paminėti bendradarbiavimo projektus. Taip, mm, gerai yra suteikti teisinį pagrindą bendradarbiavimo projektams. Mm, kol kas viskas yra dar taip nelabai apspręsta, pranešė savo pranešime, teisingai pasakė, kad e, valstybių narių patentų biurų dalyvavimas turėtų būti savanoriškas. Nenorėtumėm suteikti Alikantės biurui teisių priversti valstybių narių agentūras e, ar tarnybas daryti tą ar kitą. Čia juk viskas susiveda į subsidarumą ir tai aš pritarčiau pranešėjai. Ir paskutinis turbūt e, pastebėjimas, eksoficijoje paieška. Pa Komisija nori, kad valstybėms narėms būtų uždrausta daryti eksoficijo paiešką. Aš taip suprantu, kad pranešėjai nepritarėm. Aš nesutikčiau, aš manau, kad reikia valstybėms narėms palikti tą teisę. Net mes turime skirtingas tradicijas skirtingose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje niekada nebuvo oficialių paieškų, Švedijoje buvo. Tai aš nežinau, kodėl mes turėtumėm visiems primesti kažką kokį tai sprendimą pagal vieną kurpalį. Juk bet kokiu atveju, kai pradėjome mm, diskusiją šio klausimu, mano viena iš pirmųjų pastabų buvo, prekė ženklo sistema, tokia kokia yra šiandien, veikia, veikia gerai, tai nereikėtų daryti esminių pakeitimų, nebent būtumėm absoliučiai įsitikinę, kad jų uh, būtinai reikia ir kad tikrai tie pakeitimai eis gerą kryptimį. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų draudimas valstybės narėms atlikti eksoficijo paiešką netitiktų šių kriterijų. Tai gal tiek mano pastabų. Bendrai, man atrodo, mąstymo kryptis mano tokia pati kaip ir pranešėjos, tai palaikyčiau bendrą liniją, bet manau, kad dar galėsime ateityje padiskutuoti toliau detaliau klausimus. Ačiū, pane Galo. Merci, monsieur le président. Je... Ačiū, pirmininkė. Aš atsiprašau, kad vėlavau, bet aš buvau įsipareigojusi Krimko balsuoti iki 16 valandos, nes galvau, kad tik 16 valandą pradėsime svarstyti šį klausimą. Tai atsiprašau, Česilės, labai e, noriu pasveikinti ją su atliktų darbu. E, terminas e, buvo išlaikytas, tai tikrai uh, Manau, kad šio klausimu vyko puikus bendradarbiavimas e, tarp pranešėjos ir šešėlių pranešėjų. Aišku, teiksiu mm, pakeitimų teisėje kūriniam pasiūlymui, bet bendrai vertinant, aš manau, kad pasiūlytas tekstas mm, eina gera kryptimi. Norėčiau mm, paliesti m, mm, tokį klausimą, kuris mums ir atrodo jautrus, tai yra tranzitų keliantis priekis. Jau kurį laiką ir komitete mes uh, sugebėjome suformuoti konsensusą dėl intelektinės nuosavybės, tai yra labai delikatos klausimas, tai aš labai tikiuosi, kad ir šiuo atveju dėl tranzitų keliaujančių prekių mes sugebėsime suformuoti uh, konsensusą. Aš mm, tiesiog gal tokius tris klausimus iškelčiau. Visų pirma, ar Europos Sąjunga turi teisę kontroliuoti tranzitų keliaujančias priekes pagal tarptautinę priekybos teisę? Atsakymas yra taip, Tai yra bendro sutarimo dėl muitų tarifo, tai yra GAT 47 sutarimo 5 straipsnis dėl tranzito laisvės. Čia yra aiškiai pasakyti, pasakyta, kad tranzitui neturi būti taikomi kažkokie nereikalingi trukdžiai ar vėlavimai ir kad visos visa teisė taikoma um, dalyvaujančių pusių keliaujančiams prekiams turi būti pagaista, normali. Taip pat aš ir TRIPS e, sutartį paminėčiau, pagal ją valstybės narės privalo laikytis intelektinės nusavybės teisių, gerbti jas taip, kad e, veiksmai būtų e, taikomi efektyviai prieš bet kokius veiksmus, kurie gali būti pritaikyti prieš kažkuria, tai nukreipti prieš bet kurią iš sutarimo šalių. Tai pirmas dalykas. Antras klausimas būtų dabar dėl tranzitų keliaujančių prekių. Ar, turi bū, ar, ar čia reglamentavimo nuostatos gali sukurti kažkokių tai kliūčių teisėtam tų prekių keliavimui? Pagal, atsakymas yra ne, pagal tarptautinę teisę ES negali trukdyti tarptautiniai priekybai ir tai be to prieštarautų ir mūsų ekonominiams interesams. Dėl tos priežasties nuostatos dėl uh, tranzitų keliančių prekių turi užtikrinti visas garantijas, kad nebūtų piknaudžiaujama teisinėmis nuostatomis. Ir aš taip pat dėl generinių vaistų priminčiau jums tas diskusijas, kurios įvyko mūsų komitete, kalbant apie um, mūtinės reglamentą kovai su padirbinėjimų. Taigi mes visi sutinkame, kad e, teisinės nuostatos neturi trukdyti laisvam e, generinių vaistų judėjimui pasauliui. Ir realiai vertindama aš sakyčiau, kad čia m, mm, iš tikrųjų gal labiau reikėtų kalbėti apie patentus, o ne prekės ženklus, bet reikėtų viską patikslinti, kad nebūtų kažkokių tai neiškumo. Taip pat 2013 m. vasarį, noriu patikslinti, buvo atlikta ta didžiulė muitinės akcija, pasaulio muitinės organizacija organizavo tą akciją 23 Afrikos valstybėse e, vėlą pavadinimu, 250 milijonų dozių padirbtų, suklastotų vaistų dozių su, uh, konfiskuota ir vaistai nuo skausmo, nuo diabeto, nuo uh, nuo visko daugiausia Kongo demokratinėje Respublikoje ir togia tokių atvejų buvo. Kai kalbame apie medikamentus, kurie yra skirti besivystančioms valstybėms, aš norėčiau atkreipti kolegų dėmesį. Iš tikrųjų, čia yra tikrai tokia kintati geometrija, kintami visi veiksmai ir reikia turėti minyje, kokia yra situacija, kurioje yra tos pažeidžiamos valstybės ir jų gyventojai. Taigi reikia tokių nuostatų, kurios konkrečiai aiškiai apibrieštų, kas yra taikoma tranzitų keliaujančioms prekiams. Visų pirma, reikia atsakyti į tos klausimus, ar ES turi kažkokį ekonominį interesą kontroliuoti tokias prekes. Aš suprantu, kokie yra argumentai. Uh, kad mm, iš tikrųjų kas gauna naudą iš tų tranzitų keliančių prekių, ypač kai tai yra kontrabanda. Aš suprantu, kad um, muitinė, jeigu reikės jai kontroliuoti tas prekes, tai bus papildoma kaina ir be to dažniausiai tos prekes yra skirtos ne europinėms rinkoms, bet mm, nežinau, kiek tai bus priimtina, be, priimtina bet reikia turėti omenyje, kad ES yra didžiausia um, prekinio ženklo produktų kūrėja. Eina kalba apie um, milijonus darbuotojų, kuriuos padirbinėjimas palies, paliečia. Taigi, ar vieno sektoriaus nauda gali būti prieš pastatoma visos Europos ekonomikos būkliai? Uh, Nežinau, mes tikrai turėdame omenyje, kokios yra priežastis, ar, ar mes tikrai galėtumėm kažką padaryti dėl kontrabandos, viso to konvejerio. Um, reik, aš galvoju, kad teisės aktas turi būti tikrai subalansuotas e, tranzitu keliančioms prekiams ir aš, aš bandžiau jums pristatyti savo visą argumentaciją ir pagal ją pateiksiu savo pakeitimus. Ačiū toliau, ponas Gargani. Presidente, io premetto che mm, non ho avuto modo di approfondire. Pirmininkė, neturėjau galimybės į įsigilinti į šį klausimą, bet man atrodo, kad pranešėja labai nuosekliai ir atidžiai nagrinėja esamą padėtį, noriu tai pabrėžti. Ir norėčiau pasiūlyti pranešėjai apamastyti, suformuluoti dar keletą punktų, keletas jų jau buvo paminėta. Manau, kad komisija konstatuoja, jog registravimas užtikrina išskirtinės teisės e, tų prekių ir paslaugų atžvilgių, kurios yra apriektos taikime. Taigi nepakanka vien tokio pavadinimo Manau, kad kai kurie pakeitimai gali atnešti neigiamų, o neteigiamų pasiekmių, nes viena vertus uh, užtikrinsime pranašumą, aiškesnę ir didesnę apsaugą e, įregistravus paslaugą ar prekę, tačiau prekės ženk, atsiras tikimybė, kad pirkėjai gali prekės ženklą maišyti su kitais ir dėl to tektų apgailestauti. Jei apsaugą apribotume e, tik laikotarpiu, kuriam prašoma apsaugos ir e, jeigu įmonė, jeigu pramonė nenurodytų, kam bus naudojamas prekės ženklas, tai tuo laiku atsirastų galimybė ir, ir trečiųjų šalių e, įmonėms teikti savo prekes, kurios yra tos to paties lygio, tos pačios grupės produktai, bet, bet jie nebūtų paminėti toje specifikacijoje. Tai tą ir norėčiau pasiūlyti pranešėjai dėl ketvirtojo straipsnio. Komisija siūlo ženkliai kai ką čia keisti, vėlgi, tam, kad prekės ženklus galima būtų reprezentuoti ir kitomis, pasitekus kitas techninės priemonės ir taip uh, užtikrinti šimtaprocentinį tikrumą. Penktasis punktas reglamento neatspindi to paties straipsnio antrojo punkto. Antrajame straipsnyje teisų turėtojui numatoma platesnė apsauga, kaip numatyta A, B ir C punktuose. Pranešėja apie tai žino, ji yra susipažinusi su tais atvejais ir aplinkybėmis, kuomet teisų turėtojas gali uždrausti trečiosiams šalims naudoti e, savo prekės ženklą. Tačiau apsauga apsiriboja tik tais atvejais, kuomet konkretus prekės ženklas yra tapatus tam prekės ženklui, kuris buvo užregistruotas. Tai nesiskiria tai, tai neapima kai kurių esminių e, požymių ir manau tai gali įvesti sumaišties. Todėl e, antrojo punkto A, B ir C papunkčiuose reikėtų tai detaliu aptarti. Manau, kad reikėtų tai patikslinti, jei ne, jei pranešėja mano kitaip, raginčiau ją išdėstyti savo nuomonę. Pirmininkas, ačiū, aš taip pat noriu užduoti klausimą. Sakyčiau, kad šią situaciją jau esame išgyvenę. Prieš 20 metų Vokietijoje rengiant pranešimą, Jokties parlamente e, rengiant pranešimą šią temą buvo siūlyta prekis, te, įstatymą dėl prekės ženklų e, suvienodinti su ES teisės nuostatų reikalavimais to, būtent todėl aš nusprendžiau kandidatuoti į Europos parlamentą, nes mane suerzino toks siūlymas. Tuo metu Vokietijos parlamentas jau buvo pavargęs, išsekęs nuo visokiausių reikalavimų atinančių iš Europos. Tačiau to ne, negali paaiškinti vartotojui, smulkiam ir, maža, ir vidutiniam verslui. Uh, tai liečia pramonės interesus, bet tai neliečia jokių kitų interesų. Man atrodo, kad e, laikotarpiu nuo 2000 iki 2005 buvo pateikta neteisėkuros pasiūlymų ir bandėme įtikinti komisijos narį Bolkenstein ir Monti atsijimti tokį, tokio teisės akto siūlymą, nes daugelis valstybių narių tai palaikytų ne, ir parlamente nebūtų susidariusi reikalingva kvalifikuotų bal, balsų dauguma. Ir dabar vėlgi įmame pavarkti nuo uh, tarptautinių reikalavimų ir normų kišimosi, bet nežiūrinti nieką bandome spręsti susidarančią padėtį. Pone Vykstrom ir kiti kolegos teikė pasiūlymus, kurie, mano nuomonė, eina tinkama kryptimi. Kalbant apie saulės e, plokštės, e, saulės energijos plokštės, e, E, tas klausimas išsisprendė visame pasaulyje iškilius Europos Sąjungą, nes jiems nereikalingi tie nuostatai, kurie galvo, galioja Europoje. Taigi, šį klausimą taip pat turime spręsti. Tai nedidelė problema, bet ją reikia spręsti. Kas du metus pagal septintąjį uh, e, priedą tai darome. Ir mes privalome tuos klausimus spręsti, nes vienas iš mūsų kompetencijos sričių vidaus rinka. Kiti komitetai, kurie nedirba, e, kuriems nepriskirta nepriskirtos kompetencijos vidaus rinkos ir tai kiekvieną kartą nustemba, nes jeigu jie e, užsima kitais intelektinės nusavybės uh, E, apsaugos aspektais. Manau, dar kartą, pasak... dar kartą pakartosiu, kad pranešėjai netinkama kryptimi, žinoma, stebuklų nepasiūlysime. Na, mano 20 metų noras tikriausiai dabar jau nebeišsipildys ir aš nenoriu, kad išsipildytų. Turime pasiūlyti sprendimą, kuris būtų nesunkiai gyvendinamas, praktiškas ir niekam ne, nepakenktų. Dabar žodį duodu poniai Vykstrom. Ačiū visiems, kurie prisidėjo, kurie dalyvavo šiandienos diskusijose. Turiu pasakyti savo kolegai, taip sunku išvengti e, termino piratė. Krišienai, ačiū. Ir tikrai džiaugiuosi, kad e, e, kom, pakomentavai e, tranzitu keliaujančių prekių situaciją. O be receptinių vaistų klausimas šį E, klausimą nagrinėjau prieš pradėdama renkti pranešimą, konsultavausi su Oxfam atstovais ir Medecins Sans Frontier organizacijos atstovais. E, politiniu požiūriu svarbu, kad mes iš naujo neinicijuotume tos diskusijos ir kad bereceptiniai vaistai pasiektų tuos žmonės, kuriems jie yra gyvybiškai reikalingi. Ir aš asmeniškai. E, tikrai nudžiugau, kuomet Medicines of Frontier atstovai e, pareiškė, kad tai padėtų užtikrinti prieigą. Svarbiausių klausimų. Jei kas nors galėtų e, pasiūlyti ką nors kitą geresnį nei intelektinės nusaibės agentūrą, puiku, bet iki šiol ta agentūra suvaidino savo vaidmenį ir man atrodo, kad galėtume kažką nuveikti šiuo atveju. Marijel, apgailestauju, kad netėjote čia, kuomet prasidėjo šio klausimo svarstymą. Turime gartu pagalvoti, ar nereikėtų, drauge, ar nereikėtų mm, nuostatų peržiūrėti, bet tikrai reikėtų vengti su sukurti kliūčių prekybai. Pone Garganė, ačiū už jūsų pasiūlymus ir e, tikiuosi su jumis dar kartą aptarti šį, šiuos klausimus, kai tu jau būsite peržiūrėjęs mano pateiktą e, pranešimo projektą. Manau, kad numatyti mokesčiai rinkliavos yra tinkamo dydžio ir e, pavadinimai formuluotės išreiškia būtent tai, ką jie turėtų perteikti. Lauksiu jūsų pasiūlymų dėl pakeitimų, o jums, ponė pirmininkė, noriu pasidžiaugti tuo, atsakydama, kad tikrai džiugu, jog žengėme dar vieną žingsnį, kad įgyvendintume svajonę, kurią jūs puoselėjate jau praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Džiaugiuosi, kad šiek tiek prieartėjame prie jos įgyvendinimo ir aš pritariu jūsų išreikštam susirūpinimui dėl tranzitų keliaujančių prekių ir tikėsiuosi lauksiu pakeitimų iš jūsų visų ir lauksiu E, sėkmingo to klausimo svarstymo baigties. Sėkmingos to klausimo svarstymo baigties. Noriu paraginti e, padaryti spaudimą tarybai, tarybai, kad mes nepersistengtume bandydami viską užbaigti per pirmąjį svarstymo etapą, paskui taryba viską vilkintų. Juk mes nežinome, koks parlamentas bus išrinktas po rinkimų. Ir jeigu mes turime galimybę apsvarstyti, užbaigti svarbių klausimų svarstymą, tai tai ir turėtų būti mūsų indėlis. Ačiū visiems ir tikiuosi sėkmingai toliau bendradarbiauti. Danke, ich habe jetzt gerade einen Zettel bekommen, dass noch die Kommission vertreten ist. Ką tik gavau pastabą, komisijos atstovas dalyvauja posėdėje ir nori pasisakyti, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį konstruktyvų pranešimo projektą. Žinoma, kol kas mes detalių pastabų išsakyti negalime, bet aš norėčiau pabrėžti, kad mes labai vertiname tokį teigiamą ir praktišką požiūrį pademonstruotą šiame pranešime. E, modernizuoti ir suvienodinti prekė ženklo e, teisės aktus. Mes matome, kad esama sutarimo dėl esminių politinių nuostatų e, prekės esančios tranzite buvo plačiai svarstytas klausimas šiandien ir mes matome pagrindo kovoti toliau dėl klastojimo Ir kalba eina ne tik apie prekes, kurios įvežamos į ES, bet ir kalbant apie tokias prekes, kurios e, naudojasi Europa kaip platinimo centru mazgu. Ta pati galėčiau pasakyti apie bendradarbiavimo klausimą tarp institucijų. Aš džiaugiuosi kad esama sutarimo, kad reikia aiškių taisyklių dėl bendradarbiavimo, taip pat reikia ir taisyklių dėl finansinių klausimų. Aš matau, kad yra pateikiama įdomių, konstruktyvių pakeitimų, mes esame pasirengę juos nagrinėti ir aptarti. Aš galiu pasakyti, kad mes turbūt rasime tokį sprendimą, kuris atlieps e, visus interesus ir tikiuosi, kad pasieksime esminių bendrų tikslų. Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad komisija yra atvira ir pasirengusi prisidėti prie pranešėjos, šešėlinių pranešėjų ir kitų komiteto narių darbo, kad ši reforma būtų įvykdyta kad prekės ženklų sistema būtų tinkama šios dienos verslo aplinkai. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū. Pakeitimus galime teikti iki spalio 17 dienos 12 valandos. Baigiame nagrinėti šį darbo atverkės klausimą. 30 jau aptarėme, dabar 31 subsidiarumas pagrystos nuomonės, prieštaravimai. Aš noriu pasakyti, kad yra prie 32 klausimo jokių klausimų, 33 klausimas kitas posėdžio, kiti posėdžiai, kitas posėdis yra numatytas spalio 14 dieną 15 valandą. Posėdis yra baigtas. Rytoj yra numatytas bendras posėdis draugės su moterų teisų komitetu tokią informaciją jau esame pateikę anksčiau.